Žaliųjų frakcija pateiks pagal 168 darbo taisyklių e, straipsnį pranešimą dėl Korbeto pranešimo, o dėl jo balsuosime rytoj dar prieš e, diskusijas dėl Korbeto pranešimo. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai ponios Panajopotopolos Kasijoto pranešimas dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliaja kelių transporto veikla darbo laiko